Dear colleagues. Brangus kolegos. Jau laikas pradėti posėdis. Paprastai sunku yra po pietų pradėti posėdį laiku, bet mes turime tik pusantros valandos skirtos mūsų diskusijoms, turime labai svarbų svečią, e, Kristijaną Figeres, jungtinių tautų EFCCC generalinė sekretorė atvyks ir aš labai norėčiau jai padėkoti už tai, kad e, šią popietę jie su mumis kalbės apie pasirengimą Paryžiaus klimato kaitos konferencijai. Tai puikus laikas apsikeisti nuomonėmis, kadangi rugsėjo 21 dieną bus balsuojama dėl naujo susitarimo Paryžyje ir bus suteikiamas mandatas 15 valstybių narių delegacijai į COP21. Mes privalome susidoroti su svarbiais iššūkiais klimato kaitos srityje. COP21 Paryžyje numato susitarti dėl teisiškai privalomo teisinio pagrindo laikotarpį po 2020 metų. Numatomi tikslai susiję su tvariu vystimuose. svarbu yra apriboti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 2020 metų. Čia ES turi prisijimti savo įsipareigojimus pagal antrą įsipareigojimų laikotarpį pagal Kyoto protokolą. Be to yra numatomi fondai besivystančiams šalims tam, kad jos galėtų sustiprinti savo pajėgumus ir technologijas. Numatoma įkurti ir žalįjį fondą. Komisija numato papildomas lėšas. Iki 2020 metų numatoma skirti po vieną milijardą dolerių per metus. Pone Figerės, suteikiu žodį Jums. Esu tikras, kad komitetas susidomės klausysis Jūsų kalbos apie pasirengimą Paryžiaus klimato kitos konferencijai ir numatomą susitarimą. Dėkoju. Labai ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū Jums visiems už tai, kad pakvietėte ir vėl atvykti į Jūsų komitetą. Labai džiugu yra matyti senų ir naujų draugų veidus. Noriu padėkoti už paramą, kurią gavome iš Jūsų per antrąjį Kyoto protokolo įsipareigojimų laikotarpį. E, tikiuosi, kad valstybės narės, kurios dar nėra ratifikavusios, tai padarys artimuoju metu. Žvelgiant iš politinio požiūrio, labai svarbu, kad visos valstybės narės, kurios priima teisiškai privalomus sprendimus, juos įgyvenintų ir ratifikuotų. Tai nepaprastai svarbi politinė žinia, kurią reikia perduoti dar iki Paryžiaus konferencijos. Tai labai ačiū už jūsų paramą ir viliuosi, kad kitos valstybės narės taip pat paskubės, kad galėtume jūs visas įrašyti į e, pasirašysiųjų, ratifikavusiųjų e, sąrašą. Šią popietę aš pirmiausia jums norėčiau pranešti, kaip vyksta procesas ir pernelik daug detalių nepateiksiu, bet pakalbėsiu apie bendrus mūsų visų interesus tai yra įsipareigojimus. Kaipgi mes galime apibrėžti tuos įsipareigojimus Paryžė? Na, bet pirmiausia apie procesą. Jūs apsidžiaugsite sužinoję, kad tas darbas, kuris dabar atliekamas, tai yra pirmasis nulinis projektas. Tai yra tas nulinis pirmasis E, Paryžiaus susitarimo projektas. Jau keturis metus buvo dirbama, e, tikrai buvo daug įtampos e, per tuos metus. Atrodo, kad pagaliau jau neštumo laikotarpis baigėsi ir greitai išvysime kūdikį. Tai nutiks per artimiausias savaitės. Pamatysime pirmąją spalio savaitę tą dokumento projektą. Jau dabar galiu Jums pasakyti, kad procesas buvo nepaprastai produktyvus. Manau, Jūs net nustepsite, kokia pažanga buvo padaryta e, su tuo dokumentu. Tad e, laukite atidžiai pirmosios spalio savaitės. Manau, kad tikrai apsidžiaugsite pamatę dokumento projektą. Po to e, procesas tęsis, vyks spalio mėnesio sesija, taip pat vyks iš ankstinius COP susitikimas, po to COP Paryžyje. Ir mes e, tvirtinsime e, Paryžiaus susitarimą. Jei viskas bus gerai, tai gal viskas vyks sklandžiai be atidėliojimų. Dabar apie turinį. Noriu pabrėžti, kad Paryžiaus susitarime yra e, daugybė, daugybė aspektų, nors pats susitarimas yra trumpas. Noriu pakalbėti apie įsipareigojimus. Mes visi užduodame savo klausimą, kaipgi reikėtų tuos įsipareigojimus numatyti. Aš manau, kad čia yra trys svarbus faktoriai, e, kurie ir padės sustarti dėl įsipareigojimų per Paryžiaus konferenciją. Pirmiausia, tai yra nacionaliniai įnašai. Be abejo, ES čia atliko savo rolę ir mes esame už tai dėkinga. Dabar jau turime 62 tuos įnašus ir dar tikimės jų sulaukti daugiau. Kartu su tais įnašais, kuriuos jau gavome, mes beveik jau esame apie 70 procentų visuotinių emisijų ir ketiname dar tą procentą padidinti iki metų pabaigos. Tai yra tik tai įsipareigojimų pradžia. Tai yra tos pastangos, kurias gali valstybės narės dabar numatyti, turėdamas omenyje dabartinės technologijas ir numatydamas kapitalo srautus taip pat yra e, numatomi teisės aktų e, pakeitimai ir teisės aktų gyvendinimai. Pagal juos tose valstybėse narėse bus įmamasi daug veiksmų ir tai dar padidins pažangą. Tie įnašai e, neprisidės prie dviejų laipsnių noriu tai pabrėžti. Jeigu mes būtume pasirinkę veikti be NDC, tai tuomet, kaip žinote, iki amžiaus pabaigos padidėjimas būtų 4-5 laipsniai, bet NDC leidžia patobulinti situaciją ir iki amžiaus pabaigos yra numatomas padidėjimas 3 laipsniais. NDC iš tiesų E, padeda, nes 3 laipsniai tai ne 5 laipsniai, bet vis tiek e, kol kas nėra pakankamai pastangų numatoma. Svarbu yra, ir tai yra e, tas antras aspektas, užtikrinti, kad Paryžiaus susitarimas nebūtų statiškas, kad jis pradėtų procesą, kuris tęstusi kelis dešimtmečius ir kad per tą laikotarpį būtų vis didinami įsipareigojimai. Tai yra toks Paryžiaus susitarimo specifiškumas. Kas penkerius ar dešimt metų reikėtų kad valstybės narės vėl susirinktų ir pasižiūrėtų, kaip sekėsi ir kaip viską galima vertinti mokslinių įrodymų kontekste. E, tai turėtų tuomet vėl peržvelgti tuos įsipareigojimus, kas penkerius metus greičiausiai. Kitas labai svarbus dalykas yra numatyti galutinį tikslą. Juk jūs nesėdate į automobilį nežinodami, koks yra kelionės tikslas. Tik žinodami kelionės tikslą, jūs galite suprasti, kokioje esate stotelėje ir kiek toli esate nuvykę, o galbūt kaip tik apsisukote ir važiuojate priešingą kryptimį. Ta pati galima pasakyti apie Paryžiaus susitarimą. INDC e yra kelio gairė, bet mums taip pat reikia numatyti galutinį tikslą, kad visi žingsniai tame procese padėtų mums suprasti, kiek mes dar toli esame nuo galutinio tikslo. Galutinis tikslas yra klimato neutralumas bent jau antroje amžiaus pusėje. Tai reiškia, kad mes turime e, subalansuoti aplinką. Šie trys aspektai sudaro tokį įsipareigojimų trikampį. Būtent tai ir taps Paryžiaus susitarimo pagrindu. Tai nereiškia, kad viskas jau užbaigta. Jau sakiau, kad yra rengiamas projektas, bet jį dar reikia patvirtinti, dar viską reikia įtvirtinti Paryžiaus susitarime. Viliuosi, kad jūs suprantate, jog dar visiems reikės atlikti namų darbus jei norime, kad tas Paryžiaus susitarimas būtų kaip įmanoma ambicingesnis. Tas įsipareigojimų lygis, kurio mes siekiame, reikia suprasti, kad 195 šalis negali dėl to susitarti, jeigu besivystančios šalis negaus finansinės paramos nes e, besivystančioms šalims tai reiškia visišką ekonominio modelio pakeitimą. Visgi mes e, tikimės, e, kad besivystančios šalis stengsis užtikrinti savo poreikius, remdamasis žemo CO2 kiekio ekonomiką. Tai yra būtina. Galime apie tai daugiau pakalbėti, galėsite užduoti klausimus, bet bet kuriuo atveju akivaizdu, kad besivystančiam šalims yra būtina techninė ir finansinė pagalba. Tai labai svarbi Paryžiaus diskusijų dalis. Galiausiai, kalbant apie įsipareigojimus, noriu pasakyti, kad mums pasitaikė neįlinė galimybė, kurios nebuvo per pastaruosius šešerius metus. Mes galiausiai galime formaliai numatyti e, tų e, veikėjų statusą, kurie nėra, kurios nėra nacionalinės vyriausybės. Tai gali būti pilietinės visuomenės sektoriai, E, vietos e, valdžia ir panašiai. Jie visi labai aktyviai imasi klimato švelninimo veiksmų. Paryžiaus susitarimas yra labai svarbi galimybė užskaityti jų įnašą ir atsižvelgti į jų veiksmus, kad mes galėtume įvertinti jų įnašą tai galbūt papildo ar dubliuoja nacionalinės pastangas, bet tai taip pat galėtų padėti vyriausybėms įgyvendinti savo dabartinius įsipareigojimus ir tuos įsipareigojimus dar e, padidinti. Tai tiek kol kas. Viliuosi, kad e, padėjau jums e, pradėti mąstyti apie tai, o dabar jau pirmininkė viskas priklauso nuo jūsų. Ačiū. Dėkuoju. Dabar galime pradėti pirmąjį klausimų raundą ir iš karto žodį suteiksiu ponui Lyze, EPP frakcijos vardu. Ir prašyčiau jo ir kitų kolegų laikyti dviejų minučių skirto laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Fikeris, už jūsų paaiškinimus ir už tas pastangas, kurias jūs dėjote ruoždamasi Paryžiaus konferencijai. Aš manau, kad jūsų pristatoma strategija yra reali ir ryštinga. Na, galbūt visų problemų Paryžyje neišspręsime, bet, bet e, ryšto e, mes galime pademonstruoti. Tai iš tikrųjų tai mūsų ilgalaikė užduotis, kurią mes pradėsime Paryžiuje, bet be kokio atveju mes e, galime sulaukti pripažinimo dėl savo darbo. Ir galiausiai galbūt ta, dviem laipsniai sumažinsime planetos temperatūrą. Tai yra vienas iš tų svarbiausių uždavinių. Aš norėčiau Jūs patrašinti. Taigi, norėčiau, kad vis dėlto e, prieš šią konferenciją atkreiptume didesnį dėmesį e, e, į oro ir vandens transportą. Iš tikrųjų, pagal, pagal Kyoto susitarimus iš esmės buvo jau e, galvota atkreipti didesnį dėmesį į šitą, šias transporto priemonės, bet e, nieko tokio neįvyko. E, ir manau, kad nuo 16 metais pradėtą darbą galėsime jau 20 metais matyti jo rezultatus. Aš nežinau, ar tai, ar tai bus įmanoma, pavyzdžiui, mažinti tą išmetamą CO2 kiekį nes e, Europoje e, e, pramonė, pavyzdžiui, plieno ir kitos pramonės šakos, jos negali vien tik fiziškai sumažinti savo, savo gamybos apimčių ir jos vis tiek išmes CO2. Ir aš manau, kad iš esmės jūs turėtumėte aiškės gairias nustatyti. Ir jeigu uh, E, nepavyks vienoje vietoje pasiekti tam tikrų e, rezultatų, tada galbūt galėsime kitoje vietoje atsigriebti. Dėkoju, o dabar socialistų vardu Matijas Grotė. Ähm, Ačiū visi nusiteikia ryštingai, ypač parlamente, ypač kalbant apie tai, kad tai reikia priimti rezoliuciją, nurodyti, nurodyti kryptį, bet dažniausiai svarbiausios yra detalės. Galbūt dvasia kartais nori, bet kūnas priešinasi. Na, Petris Lysė kalbėjo apie oro ir vandens transportą, mūsų frakcijoje taip pat buvo remiamas šitas pasiūlymas, kad mes turėtume aiškias taisyklės tarptautinio lygių. Mes pabandėme reglamentuoti e, šitą šias transporto priemonės Europoje, bet mums buvo labai smarkiai pasipriešinta ir tikiuosi, kad galėsime įtraukti bet kokią atveju šias transporto šakas į konferencijos darbo tvarkę. Aš noriu kitą e, temą pasikalbėti. Apie 20 milijonų žmonių bėga dabar visame pasaulyje nuo karo, nuo kitų gamtos katastrofų gyvulinių nelaimių. Ir kolegas iš e, MAS, iš Oksfordo universiteto, e, teigia, kad iki 2050 metų šis skaičius gali e, padvigubėti. Na, tarp tarptautinio požiūrio diskutuojama. Uh, kad artimiausia migrantų banga bus pirmiausia iš Afrikos, jeigu mes rimtai nekovosime su klimato kaita ir kad tie žmonės norės išvykti iš savo žemyną. Kitas dalykas, tai mes būtent, tai yra emisijų reforma, tai čia pasiūlymas bent jau buvo pateiktas tikrai neblogas, bet koks yra Europos vaidmuo? Europos e, parlamente, tai pavyzdžiui, vieni sako, kad, kad nepankamai dirbame šią kryptimį, kiti sako, kad mes e, per daug reikalavome, per daug apribojame savo pramonės e, įmonės, taip mes prarandame konkurencingumą. Tai kaip jūs manote, kaip jūs žiūrite, matote Europą iš savo perspektyvos? Ačiū. Toliau ECR vardu, ponė Gering. Dėkoju, dėkoju, kad atvykote. Norėčiau šiek tiek paklausinėti apie Paryžiaus procesą. Mes žinome, kad pažanga daroma lietai. Kartais pagreitėja procesas, kartais vėl sulėtėja. Tačiau dabar aišku, kad artėjant skirtai datai, e, spaudimas didėja. Prieš prasidant COP21 disku, dėrybos turi prasidėti. Ką Jūs manote apie techninę pažangą? Kaip e, techniškai Paryžiuje, ar mes galėsime bandyti e, greitai pasiekti susitarimą? Dėkoju. Toliau ponia Gelbenį, Aldė frakcijos vardu. Ponas, atsiprašau. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju, ponė Figerės, kad atvykote. Jeigu galėčiau balsuoti už tai, kad jūs spręstumėte, kaip turėtų atrodyti Paryžiaus procesas, iš karto balsuočiau už jūs. Jūsų pareiškimas tikrai buvo stiprus ir konkretus. Kalbėjote apie e, tai, kad dabartiniai įsipareigojimai apriepia 70 procentų visų emisijų. Mano klausimas yra susijęs su trimis, kitai, trimis kitomis didžiosiomis e, CO2 išmetančiomis šalimis - Indija, Brazilija ir Indonezija. Ar šios šalis jau informavo UNCCC, kad jos pateiks savo įsipareigojimus ir ypač nerimauju dėl Indijos, kadangi atrodo, jog pažangos ten nepavyksta pasiekti. Gal galėtumėte paaiškinti šį dalyką? Toliau, kai dėl finansų. Šimtas milijardų mm, turi būti kažkur surasti. Kaip jūsų įsivaizdavimu visą tai bus į, integruota į Paryžiaus susitarimą? Ypač atsižvelgiant į techninę biudžeto problemą ir į tai, kad tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai, o vyriausybės dažnai neturi galimybės paisyti tokių ilgalaikių įsipareigojimų. Dėkuoju. Thank you very much. And now for the GUE. Dėkuoju toliau GUE vardu Anmari Miner. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Figeras už tai, kad atvyko pas mus ir išsakė savo nuomonę. Aš labai gerbiu jūsų drąsą ir tai, kad bandote spręsti šią problemą. Tai nėra lengva, jau kiti tai minėjo. Ir negalime visko pasiekti vien tik laikydamiesi įsipareigojimų. Mes turime pasiekti gerą ambicingą susitarimą, kad išvengtume katastrofos visame pasaulyje. Junkeris praėjusią savaitę pasakė, kad kita, kita migrantų krize kils e, dėl klimato kaitos. Reikia kalbėti apie nacionaliai adekvačius paketus, tai yra balio veiksmų plano dalis. Dėl to buvo susitarta 2012-aisiais. Ir pagal šitą susitarimą e, turtingos šalis turi padėti neturtingoms Tačiau šią kryptimį pasistumėta į priekį labai nežymiai. Mes turėtume atgaivinti šią strategiją. Turime užtikrinti, kad pasiektume savo tikslų, kad mūsų išsikelti tikslai būtų pasiekti. Yra įstatymas, kuris sako, kad pasaulio didieji vadovai turi pasimokyti iš savo klaidų ir jas atpirkti, atitaisyti. Vakarų pasaulis taip pat turi ištaisyti savo padarytas klaidas. Todėl ES turi padėti besivystančioms šalims. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tą tip susitarimą. Kaip žinote, dėrybos dar nesibaigė, Taip pat dar nepaskelbta poveikio aplinkai ataskaita, tačiau ES ir Kanada ir Kanados susitarimas ir pranešimas rengiamas ir yra labai aiškus. Intensyvesnės mėsos gamyba, didesnės transporto išlaidos sukels daug problemų ir noriu išgirsti, ar jūs iškelsite šį klausimą dėrybose dabar žaliųjų frakcijos vardu Bazikaut. Dėkuoju pirmininkė. Sveika atvykusi ponė Figeris į Europos parlamentą. Labai džiaugiuosi, kad jūs skiriate laiko atvykti pas mus. Norėčiau kiek paklausinėti apie Europai sudėtingus klausimus, dėrybose ir kaip Europa turėtų, kokią poziciją Europa turėtų priimti. Pirma, kokie pagrindiniai yra mūsų pozicijos aspektai. Nors ir visos šalis pasirašytų prie dviejų laipsnių tikslo, tie įsipareigojimai patvirtinti gal ir nepadės to pasiekti. Ir kaip visą tai integruoti į Paryžiaus sustarimo kalbą. žvelgiant į įsipareigojimų laikotarpio trukmę, paprastai nutinka taip, kad Europoje mes labai mėgstame viską matuoti dešimtmečiais, dešimčia metų, bet žinome, kad to nepakanka. Man atrodo, reikėtų penkerių metų įsipareigojimų laikotarpio. Tai reikštų, kad 2025-aisiais turėtų būti pasiektas E, tikslas ir 2000, nekalbėti apie 2030-uosius. Taigi man įdomu išgirsti apie galbūt koregavimą tos datos iš 2030-osios į 2025-osius metus. Dabar apie tai niekas Europoje nebekalba, nes tada prasidėtų labai sudėtinga diskusija. Jeigu mes pasiliksime prie 2030-ųjų, tai 2025-aisiais nieko nebus padaryta. Man atrodo, reikėtų Paryžiuje pakalbėti apie penkerių metų įsipareigojimų laikotarpį. Norėčiau išgirsti jūsų duomonį apie tai, ar Europai nekils papildomų sunkumų, jeigu pakeista bus šita data. Toliau, kai dėl finansų. Europiečiai visada sako, kad pakanka, pakanka pinigų, tyrimai rodo, kad finansavimas klimatui yra pakankamas, bet žinome, kad dėrybose prieš Paryžiaus konferenciją daug šalių e, tikisi, kad Europa skirs viešu, viešai finansavimą. Jie nori žinoti iš anksto, kiek pinigų gali tikėtis. Taigi, Europa neturėtų slėptis e, už tyrimų įvairiausių, kurie patvirtina, kad finansavimas pakankamas. E, kaip galėtume pasiekti, kad mūsų finansų ministrai šiek tiek labiau įsitrauktų į šios temos valstymus? Dėkuoju. Thank you very much. And now for... Ačiū. FTD vardu. Pier Nikola Pirecinį. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau patikoti poniai Figeras, kad atvyko šiandien pas mus. Iš tikrųjų, aš galėčiau e, pritarti ankstesniems kalbėtojams. Visos besivystančiams valstybės pareikalavo peržiūrėti nacionalinius planus. Tačiau Europos Sąjunga, turtingosios valstybės, mes esame didžiausi iš metalų šaltiniai, pasakė, kad e, užteks to, kad mes kas dešimt metų tik tai rezultatus suderinsime. Tačiau ar to pakaks, kad mes galėtume pasiekti dviejų laipsnių ciklą? Ir e, e, konferencija Paryžiuje net nebus sėkminga, jeigu niekas neįsipareigos ir privalomai neįsipareigos siekti atitinkamų tikslų. Ir dar vieną dalyką norėjau pasakyti dėl šitos dekarbonizavimo politikos. E, apskaičiuota kad e, visas CO2 kiekis sudarys apie 2,7 e, gigatonas, jeigu būtų sudeginta visos dujos ir visa, visa anglis, kurias mes turime, visa nafta. E, ir iš emeso dabar apskaičiavus įmanoma sudeginti e, tik tai apie 500 gigatonų. Taigi, vadinasi, mes sudeginame dabar daug mažiau, negu būtų įmanoma. Tai ir tai atsižvelgdami mes turėtume nustatyti savo objektyvus tikslus. Taigi mes e, turėtume tos tikslus vis dėlto nustatyti, o ne vis, vis atidėlioti, nes kitu atveju tik tai ateities kartos galės užsimti šio klausimo. Aš manau, kad privaloma turėtų būti mažinti CO2 išmetamą skaičių. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, e, ponė sekretorė, kad atvykote. Mes e, turime šiandieną pakalbėti apie labai svarbę temą, klimato kaitos temą. Mūsų parlamentas yra parengęs e, visą eilę teisė, kurios tekstų, kurie turės tiesioginių poveikį milijonams gyventojų. Jūsų e, strateginė pozicija turi būti suderinta su įvairiomis labai skirtingomis šalimis. Jungtinės tautos turi kontroliuoti kovos su klimato kaita, kaita strategiją, kurią įeina labai daug skirtingų žmo, šalių. Kai kurios šalis taip pat jaučia, kad ekologiniai padariniai kenkia jų ekonominiam vystimusi. Bet kaip galima pasiekti tarptautinį susitarimą, kai pačios didžiausios teršėjos e, laikosi labai nes, ne, nelankščios pozicijos? Norėčiau paklausti. E, paklausiau e, klimato kaitos komiteto, kaip klimato kaita paveikia ekonomikos vystimasi ir, ir, ir, ir vystimosi lėtėjimą Europoje. Mes kalbame apie žalėją ekonomiką ir jeigu ji bus tinkamai įgyvendinama, tai tada pagerės gyvenimo kokybė ir išaugs darbo vietų skaičius. Now, we give the floor to Marčiau už e, klausimus. Dabar suteiksime galimybę ponė Figeris atsakyti juos. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų puikius klausimus. Pirmiausia, aš norėčiau sugrupuoti juos. Norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo. Aš esu tikra, kad iš esu Paryžiaus e, sustikimas e, yra visoms valstybėms, o be jokių išimčių ir visos valstybės turi tai priimti įsipareigojimus. Ir visos valstybės ir toliau ryštingai siekia Paryžiaus tikslų, e, būtent dėl to, kas buvo jau anksčiau pasakyta, siekiant e, pagerinti, pagerinti ekonomiką ir sumažinti, žinoma, iš, iš metalų skaičių. Ir iš esmės e, tai yra Paryžiaus sustarimo esmė. Taigi dabar e, kai kurie klausimai dėl konkrečių valstybių. Indija, Brazilija ir Indonezija. Indija e, rugsėjo mėnesį pabaigoje ir Brazilija 27 tai rugsėjo dieną Indonezija nenurodė savo datos. Bet aš manau, kad e, e, šios valstybės tikrai e, laikysis galutinės ribos numatytos spalio mėnesį ir pateiks, kaip jau minėjau, jau rugsėjo mėnesį savo ataskaitas. Indija iš tikrųjų yra labai svarbi šalis. Jūs neklausite apie Kiniją, bet Kinija taip pat atsiūs savo atsiųsiu NDC irgi iki numatytos ribos. Ir mes žinome, kad žinote, kad ministras pirmininkas e, būtent yra, e, e, yra nusprendęs šitą susitikimą paversti būtent susitikimu, kuriuom sprendžiamos apskritai alternatyvas e, energijos galimybės, saulės energetika ir visa kita. Nes e, kai kurios valstybės pasižymė tokiais ištekliais daug labiau negu, negu kitos. Taigi būtent tai yra tarsi patirties arba žinių panaudojimas. Indija būtent siekia e, technologijas tobulindama pasiekti tinkamų tikslų. Ir žinoma, dėl, tarptaut, dėl tarptautinės nusavybės e, teisų keliamas klausimas taip pat Indijoje, e, būtent dėl tų technologijų. Bet be kokio atveju procesas vyksta ir e, vyksta tikrai įdomių pasiekimų. Dar kitas dalykas tai yra Kanada. Čia neįtraukta į, jūs, į mūsų klausimų sąrašą, bet, bet, bet kokia atveju ten irgi vyksta įdomus dalykas. Dabar grįžtant prie emisijų. Taip, laivų ir lėktuvų išmeta, išmetamos dujos e, dažniausiai yra įtrauktos į nacionalinių e, emisijų planus e, ir dažniausiai mm, tarptautinės, tarptautinės keliais plaukiantys laivai neįtraukiami į šios emisijų planus. Bet mes matome, kad dabar iš esmės tai yra toks vyksta nukrypimas nuo įprasto darbo ir, ir matosi, kad daugiau paviršimis lystama, o ne įmamasi ryštingų sprendimų, siekiant sumažinti emisijų skaičių šiose transporto srityje. Taigi, kągi mes galime Paryžiaus sutartyje numatyti, tai būtent e, skatinti, sumažinti emisijų kiekį, būtent e, taikant atitinkamus technologinius sprendimus, biokūrą. Bi tiek aviacijoje, aviacijoje pavyzdžiui, yra dabar kūro kokybė daug geresnė, taip pat ir laivuose. Ir kitas dalykas, kitas dalykas tai būtent e, operatyvinė, ta prasme, arba e, veiksmų arba orga, darbo organizavimo e, kokybė taip pat turėtų prisidėti prie šio emisijų mažinimo. Taigi, kas tai yra privesinė migracija, kaip aš tai vadinu? iš esmės e, labai sudėti sudėtinga ir skausminga situacija. Jūs matote labai skausmingus e, e, vaizdus žiniasklaidoje. Aš iš esmės, aš, kai aš matau tuos scenarijus, tai iš tikrųjų galvoje aš padidinu juos šimtą tūkstančių kartų. Tai tokius scenarius mes turėtume išvengti. Žinoma, yra tam tikra valstybių grupė, kurios e, būtent įtraukia tam tikras pataisas į, į projektų tekstą, tai, tai būtent įtraukia tam, tik, tam, tam tikrą e, žalos apibūdinimą. Ir e, bandoma koordinuoti migraciją arba vengti jos neįgiamą poveikio. Tačiau mes jos neišvengsime. Ir projekto tekste yra E, šitokios nuostatos. Tai būtent mes turėtume e, bet kokiu atveju veikti daug aktyviau, e, siekdami sumažinti šitą migracijos didžiulį mastą, švelninti jo pasakmes jau dabar iš karto. Dabar dėl NDC, kurie paminėti apžvalgoje penkerių ir dešimties metų laikotarpio. Uh, 2025 metais, 30 metais numatyta, numatyti NDC. Mano bent jau jausmas yra, kad dabartiniai NDC bus priimtini valstybėms tam laikotarpiu, kur, kurios, kuriams jos įsipareigojo, bet galbūt bus kolektyviniai arba apskaitai didesni, didesni valstybių grupės susitarimai dėl peržiūros. Nes jeigu jūs dešimčia metų patekite NTC, jūs vis tiek turėsite būti įsipareigoję po penkerių metų peržiūrėti vis tiek bendrą struktūrą. Ir dabar, kaip tik vyksta dėrybos ir pokalbiai, kad ir netgi tos e, valstybės, kurios patikė 10 metų laikotarpiu NDC, turės galimybę uh, peržiūrėti praėjusio jau penkeriems ar metams ar pusį laikotarpio šio savo NDC. Taigi, bet kokiu atveju šio sustarimo esmė yra palengvinti valstybių situaciją, o ne bausti jas. Aš nežinau, kad Paryžio, Paryžiaus susitarime bus įtvirtintas kažkoks įsipareigojimas, tiesiog tai bus skatinimas Aš e, bent jau projekte e, bus e, numatytas šitas laikotarpis ir peržiūra. Dabar kalbant apie skirtingą darbo lygį, yra iš esmės ir politinės, ir techninis lygmuo. Jūs, kaip manau, suprantate, kad 2009 metų tai yra pirmas kartas, kai klimato kaitos konvencija dabar, dabar yra įgyvendinama trim lygiais. Tai yra techninės, būtent su darybininkais. Mes dirbame su politinėme lygmenyje, su ministrais, bet dirbame ir su valstybių ir vyriausybių vadovais. Ir e, būtent e, e, ponė Merkel, panas Olandas ir panas Omalis iš Perų prezidentas, tai būtent tie žmonės, kurie ryštingai imasi veiklos ir siekia užmėgsti kontaktą, įtraukti į dialogą kitų valstybių ir vyriausybių vadovus. Tai yra uh, E, naujas e, Paryžiaus sustarimo pobūdis, tai yra ne penkerių, ne dešimties metų e, susitarimas, tai yra tendencija, kuri, tru, kuri truks kelias dešimtis metų, penkiasdešimt metų. Ir valstybių vyriausybių vadovai kartu susitiks rugsėjo mėnesį New York'e ir kartu atvyks į Paryžių ir lakryčio 30 dieną ir tai yra pirmą kartą šios konvencijos istorijoje. Būtent prisims, e, prisims e, lyderystę e, nuo pat pirmosios dienos, o ne pateiks savo poziciją konferencijos pabaigoje. Taigi mes turime dabar skleisti žinią apie šios tris lygmenis ir mes turime pasistengti E, susišluoti derlių būtent e, dėl šito augančio susidomėjimo šią konferenciją. Taigi dekarbonizacijos planai jau projekte, jau, jau kvietime yra nurodyta, kad valstybės turėtų nurodyti savo dekarbonizacijos planus ir prieimus e, Paryžiaus susitarimą neturėtų būti didelių nuokrypių nuo NDC. A, tai, tai būtent Iš esmės, e, tai, e, tai yra pati e, esmė Paryžiaus susitarimo. Tai būtent, kad ne, ne tik priimta turėtų būti Paryžiaus sutartis, bet jinai turi būti gyvendinta, turi būti perimta į valstybių, kurios ją pasirašys. Žinoma, besivystančios valstybės būtent turės pasimokyti iš pram, išvyščiusių pramoninių valstybių, iš jų klaidų, bet jos turės pasinaudoti ir galimybėmis, tokiamis, kurių neturėjo pramonės valstybės. Jūs suprantate mane, kad iš tiesų e, yra tam, e, tam a, tikrų įsipareigojimų ir jie turės būti įgyvendinti. Tai būtent tiek besivystančiose valstybėse, tiek išsivystančiose valstybėse. Ir tai, taip aš ateinu pamažu prie finansų klausimą. Yra e, tam tikrų dalykų, kurie slypi už šio pranešimo. EBPO pranešimas e, e, e, iš esmės nurodo, kur mes esame. E, Jeigu mes e, e, dabar e, remdavomės atitinkamais finansiniais dokumentais, tarp, kuris nurodytas 12 metų bent jau prognozijas, kiek mes gausime privačių investuotojų ir, ir viešųjų išteklių, palygintame su informacija, kurią turime 13-14 metais, tada mes žinosime, kur mes dabar esame, kiek mes gauname pajamų tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektorius. Na, o tada klausimas bus, ką darysime toliau. Bet yra įsipareigojimas, kurio niekas negali pa pamiršti. Tai yra iki 2020 metais e, pateikti 100 milijardų eurų. Mes artėjame prie 450 e, e, milijardų. E, ir tai yra iš esmės tikėtinas mūsų lūkestis. Tai būtent e, tai yra mūsų viena iš gairių, tai iki 2020 metų kaupti 100 milijardų. Ir, ir kokiamis priemonėmis tai galime patiekti. Tai, tai yra mūsų finansiniai srautai, nes e, energijos taupus naudojimas, atsinaujinti šaltiniai, tai, tai yra investavimo vertos kryptis. Todėl, todėl nu, visiems norisi, tiek investuotojams, tiek mums, e, žinoti visą skaidrę situaciją, turėti visą informaciją, kur investuoti, kaip investuoti ir, ir kaip atrodys mūsų finansų srautai. Taigi, e, Finansų, finansinė informacija atsklinda pas mus iš įvairių skirtingų šaltinių ir labai sunku e, ją surinkti, ją sudėti. Tai ir e, tokiais atvejais e, pakankamai sudėtinga renkti patį, patį susitarimą ir uh, Aš turiu pirmiausia pabrėžti, kaip, kad mes turime pa, a, sukurti atitinkamą centrą, atitinkamą punktą, iš kurio, iš kurio galima gauti tą finansinę informaciją. Taigi, o, ir, ir dar klausimas, e, kaip mes matome Europos Sąjungą. Europos Sąjungą mes e, laikome ryštingų, ryštingą lyderę ir e, kaip atsakinga lyderė pirmiausia. Labai teigiamai vertiname ES. Aš taip norėčiau pabrėžti. ES yra labai vertinama, ypač kalbant apie pagalbą besivystančiams valstybėms ir už, vertinama už savo vaidmenį. Tai būtent e, kaip lyderės, kaip, e, kaip iniciatorės vaidmenį kad e, valstybių spyriojasi e, priimti įvairius įsipareigojimus, o ES ne, atvirkščiai. Taigi, žinoma, besivystančios valstybės nori daugiau, tai yra suprantama, bet apskaitai labai a, pozityvus vaidmo yra ES papriešinimas. Ir, ir atskiria Kaip galima atskirti e, bendravėtos produktą nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų? Labai ačiū. Dabar prasidės antrasis klausimų turas. Paprašysiu kalbėtojų apsiriboti vieną minutę, nes turime 18 prašančiųjų pasisakyti. Pradėsiu nuo Ivo Belet. Labai ačiū pirmininkė. Labadiena, turiu du trumpus klausimus. Jūs kalbėjote apie ES modelį, pavyzdį, e, taip pat buvo kalbama apie ETS sistemą. Mes išgelbėme ETS nuo pražūties, numatydami rinkos stabilumo mechanizmą. Kaip galima būtų tai pritaikyti kitiems žemynams ir ar gali tai atlikti savo vaidmenį Paryžėje? Kitas klausimas susijęs su finansinė parama. Jūs kalbėjote apie Indiją ir jos pereimą. Ar galima būtų susijęti tą finansinę paramą su technologijų perversmu? Toliau dėl laikao mes nesitikime susitarimo greitai. Tai kaip jūs vertinate tarptautinių skrydžių emisijas. Aš e, taip pat e, dažnai e, skraidau. Tai, kai yra skrydžiai artimi, moku tik 10 eurų, bet juk yra ir tolimesnių skrydžių, tai gal tai taip pat galėtų prisidėti ir padėti pasiekti sustarimo Paryžėje. Dėkoju pirmininkė, ponė sekretorė, dėkoju už tai, kad atvykote Ir tai puikiai atsakėte į klausimus pateiktus kolegų. Aš esu Europos parlamento pranešėjas, rengiantis e, nuosmos iniciatyvos tekstą, pavadintą tarptau, naujasis tarptautinis susis, klimato susitarimas Paryžiuje. Ir aš pabandysiu jums paaiškinti tas. Mm, pagrindinės e, to dokumento linijas. E, savo pranešime Mes taip pat e, kalbame apie kompromisus tarp įvairių frakcijų ir manome, kad bent jau 40 procentų iki 30 metų turi Europos Sąjunga sumažinti emisijų skaičių. Ir Savo pranešime mes taip pat raginame visiškai atsisakyti CO2 iš metalų visame pasaulyje iki 2050 metų. Tokia yra mūsų vizija ir reikėtų dar dažniau peržiūrėti mūsų išsikeltus tikslus ir atsižvelgti į klimato kaitos eigą. Ir taip pat e, klimato kaitos finans, kovos su klimato kaita finansavimas. Mm, man būtų norėjęs išgirsti iš jūsų daugiau apie tai, kokius, kokias, kokiamis kryptimis einama ieškant inovatyvių finansavimo mechanizmų. Thank you very much. Now... Labai ačiū. O dabar panas Tankin. Labai ačiū. Dėkoju už tai, kad atvykote. Įvyko kai kas labai netikėto, greitai pasikeitė politikai ir tai gali būti susijęs su klimato kaita, taip pat tai turi, gali turėti neigiamų pasiekmių ateityje, nes kai keičiasi vyriausybės, gali keistis ir politika. Kaip Jūs vertinate šį aspektą? Kitas dalykas - situacija Kinijoje. Kalbant apie emisijas iki 2030 metų, tai jų numatomas skaičius yra labai neraminantis. Tai gal reikėtų Kinijai numatyti ambicingesnį įsipareigojimą. Ačiū. Dėkuoju dabar Torban. Ačiū, ponė pirmininkė. Visos diskusijos apie klimato kaitą paprastai atsižvelgia į du dalykus ir priklauso nuo dviejų požiūrių. Pagal vieną požiūrį mes verčiame valstybės kai ką daryti ir taip pat stengiamės atsižvelgti, koks tai yra rodiklis atsižvelgiant į gyventoją, juk Kinijoje yra 5 milijardai gyventojų, todėl jų poveikis aplinkai tikrai yra skirtingas nuo kitų šalių. Man labai nepatinka, kai vienas kurpalis yra taikomas visiems. Na, bet turime kartais susitaikyti su tuo. Dėkoju. Dabar ponas Sek. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Figeras, kad atvykote pas mus. Iš tikrųjų, žaviuosi jūsų optimizmu, nors jam nelabai pritariu. Man atrodo, kad CO2 emisijų sumažinimas ir, ir klimato tikslo pasiekimas 2015 metais ir, ir antra vertus ekonomikos kėlimas atrodo tarsi nesudarinami dalykai ir tarsi kažkokios fantazijos. Šiuo metu mes matome apie 300 milijonų tonų siekiančią mėsos produkciją ir į padvigubės po keliarių metų. Ir kasgi yra planuojama, būtent kalbant apie šitą mėsos gamybą, apie šitą gyvulininkystę, kuri e, taip pat yra atsakinga už e, anglės dvideginio išmetimą. Ar tai taip pat atsispindės darybose, ar e, tiesiog mėsos klausimas bus tiesiog pamirštas, nes e, iš praeities klaidų mes nieko nesimokome. Labai ačiū. Dabar ponas Jevla. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu kelius e, klausimus. Pirmiausia, jau girdėjome, kad NDC nebūtinai padės pasiekti to dviejų laipsnių tikslo. Tai kaip e, numatoma prisidėti prie įsipareigojimų lygio didinimo. Jūs kalbėjote apie palaipsnį e, pridėjimas ir stiprinimą įsipareigojimų, bet tai mums nepadeda pagreitinti proceso. Tai kaip e, yra ketinama pasiekti tą nusistatytą lygį. Antras klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Kaip Paryžiaus susitarimas gali padėti uh, užtikrinti žmogaus teisų apsaugą vietos bendruomenėse. Trečias klausimas yra susijęs su tuo, kad klimato diskusijos nėra atskirtos nuo kitų tikslų. Yra kalbama apie tvarios plėtros tikslus, tvaraus vystimosi tikslus, tai kaip galima užtikrinti kad būtų suderinti tvaraus vystimosi tikslai ir e, klimato, sustarimas dėl klimato kaitos, e, kaip galima juos suderinti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar oponė Evi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat turiu klausimą dėl ETS. Kolega Pelėt kitaip e, žiūri šį klausimą. Yra bandoma suderinti ekonominius poreikius ir aplinkosauginius poreikius, tačiau taip ETS sistema gali būti pritesta, e, pritaikyta tarptautiniu lygiu. E, visgi, kaip matome, Europoje pasirodė, kad ta sistema yra visai neveiksminga Per pastaruosius dešimt metų standartai buvo peržiūrėti keturis kartus. Ne, nebuvo akivaizdaus sumažėjimo. Taip pat tai buvo nenaudinga Europos gamybai ir sukėlė daug finansinių spekulacijų. Turime to įrodymų. Vyksta prokuroriniai tyrimai, skaitant ir Milane. Turint tai omenyje, kaipgi galima būtų įvertinti esamą situaciją, gal reikėtų būti pakankamai drąsiems ir e, atsižvelgti į naujus modelius, pavyzdžiui, anglės e, apmokestinimo modelius. Dėkoju. Thank you, Chair. Um... Ačiū, ponia Daliai. Dėkoju pirmininkai, dėkoju poniai Figeirės už tai, kad atvyko ir dalyvauja šiose įdomiose diskusijose. Džiaugiuosi girdėdama jūs sakant, kad ES yra lyderė, kalbant apie atsakomybę. Bet yra kai kurios konkrečios rytis, kurios kelia nerimą, taip pat ir ES. Ir aš norėčiau šiek tiek apie tai pagalbėti. Pavyzdžiui, ES. Lignito mm, jėgainės degnančios lignitą taip pat dar aktyviai veikia ir labai teršia aplinką. Taip pat jas planuojama dar ir statyti. Jos gyvuoja apie 40 metų. Be to, yra ES valstybių narių, kurios teikia subsidijas, kad korporacijos ir toliau statytų anglį deginančias jėgainės užsienyje o e, anglies deginimas sudaro maždaug 40 procentų visų CO2 emisijų. Klimato kaita nėra vieno kontinento ar vienos šalies problema, tai yra pasaulinė problema ir todėl šalis nebegali eksportuoti e, taršos į užsienį. Ką manote apie tai? Be to, ką pastebėjote jūs, ar šalis iš tikrųjų pasiryžusios spręsti šias problemas? Dėkoju toliau, pane Visniecka. Ačiū, pirmininkė. Pone, mes NV komitete sutarėme, kad ES iki 2030-ųjų turėtų 40 procentų sumažinti emisijas. Ir Tokiu būdu dėrybos Paryžioje prasidės teigiamai. Tačiau kokios būtų globalios šio sprendimo pasiekmes? Atsižvelgiant į tai, kokius įsipareigojimus priėmė pagrindinės teršėjos. Ar ES įsipareigojimas iš vis būsų, e, būtų reikšmingas, e, kuomet Kinija, JAV, Indija ir toliau terš? Ar galime apčiuopiamai paveikti pas viso pasaulio emisijas, jeigu kitos teršėjos neselgs panašiai kaip mes? Ar galima tikėtis, kad iki šių metų pabaigos bus pasiekti, pasiekti kokie nors panašos įsipareigojimai ir, tų, iš, ir iš tų kitų teršinčių šalių? Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Federlė. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ponė Figeris, už jūsų puikias pastabas ir išsakytą nuomonę apie dėrybų eigą. Būdamas švedas, sakyčiau, kad e, kuomet Europa pirmauja, Europoje pirmauja Švedijoje. Ir labai svarbu, e, reikia, tai labai svarbu pagalvoti ir apsibriežti, kas, koks, kokia bus kaina ir nuostoliai, nuostoliai, jeigu mes nieko nedarysime. O ne tik jeigu darysime. Ir kad iš tikrųjų susidarytume vaizdą ir suvoktume, kam kyla pavojus, turime susidaryti bendrą vaizdą dėl to, kas atsitiks pasaulyje ir regioniniu ir nacionaliniu mastu kad tinkamai nukreiptume investicinės lėšas. Daug kas kalba ne apie investicijas, o tik apie kaštus. 90-mečio pabaigoje Švedijoje buvo atsietos CO2 e, emisijos ir BVP augimas. BVP Švedijoje auga greičiausiai Europoje ir taip pat mažėjo emisijos. Švedija taip pat dar daug ką reikia padaryti, tačiau mes siekiame naujų e, išradimų, naujų sektorių, naujų darbo vietų, naujų įmonių. Aš norėčiau, kad diskusijose ir apie tai būtų kalbama, nes jeigu nesusiesime kaštų e, su investicijomis, inovacijomis ir dar, dar, naujomis darbo vietomis, tuomet nesusidarysime tikrojo vaizdo. Dėkoju. Dabar žodis poniai Torės. Dėkoju. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, apie kurį dar nebuvo kalbėta. Kalbant apie klimato kaitą, reikia e, kalbėti apie gamybos modelio pakeitimą. Man atrodo, reikia radikaliai pasukti kitą kryptimį. Turime kalbėti apie transporto problemas keliamas, reikia mažinti energijos suvartojimą, keičiant e, atsinaujinančių šaltinių panaudojimą, taip pat demokratiškai valdyti tinklus. Turime suvokti ir pripažinti Mm, energijos poreikį ir maždaug, deš, ir maždaug 10 procentų piliečių kenčia nuo e, energijo, er, energetinio skurdo. Jeigu mes nenorime prisidėti prie planetos naikinimo, turime liautis deginį iškastinį kūrą. Taip pat negalime skatinti emisijų pardav, emisijų leidimų pardavinėjimo, nes tokiu būdu kyla pavojus piliečių sveikatai, o elitas ir toliau lobsta. Turime būti drąsūs ir ryštingi ir gyveninti politikas, kurios leistų plėtoti ekonominį modelį, kuris yra atsakingas ir naudingas tiek piliečiams, tiek planetai. E, o visa kita yra pertekliniai dalykai. Thank you very much. And now, Miss Ačiū, panė Hogan. Ačiū už jūsų puikų pranešimą. Aš tik tai girdėjau apie jūsų reputaciją anksčiau, bet e, jūs e, tikrai, e, tikrai atitinkate savo įvaizdį. Mums reikia tokių sėkmingų istorijų. Daugelis politikų elgesi taip, tarsi dėrybos būtų svarbiausia dalis. E, mums reikia iš esmės labiausiai realaus įvertinimo ir politikų, kurie būtų lyderiai ir kad e, bent jau Pentagonas ir NATO žinotų e, apie tai, kad pabėgėlių srautai didės, jeigu mes neveiksime dabar. Taigi, a, a, a, jūs sakėte tik taip daug teigiamų dalykų apie Europos Sąjungą. Bet e, ar jūs e, vertinate, kiek mus e, neigiamų dalykų esam padarę? Tai būtent kiek išmetė teršalų. Aš manau, kad mums reikia realaus vaizdo ir reikia taip pat pranešimų ir ataskaito apie teigiamus ir neigiamus aspektus. Ir turėtume remtis tokiu atveju realių pagrindų. Ačiū, Jolaninas. Ačiū, e, pirmininkė Kristina Figeris. Sveiki atvykę. E, e, džiaugiuosi pas, galėdamas pasveikinti Jūs bet kurį kartą, kad tik atvykstate pas mus prieš Paryžiaus kopą. Na, Bet kokią atveju jūs e, e, norėjau pasveikinti Jūs, kad e, vis dėlto viskas vyksta kaip, kaip sviesto patepta. Taigi aš norėjau, jokių dramų nebus, galima netgi atsikimšti šampaną butelaitę. Taigi, baigsime darbą baigsime darbą laiku, ir, o ne šeštadienį e, dieną ar vakarą, bet kokią atveju šampano butelis jau pažadėtas jums. Taigi, mes norime antroje šimmečio pusėje bent jau nekenkti klimatui iki 2000 metų. 2050 metai tai būtų tinkamiausias tikslas, tai būtų 60 e, procentų sumažinimas. Yra numatytas, kad galbūt kinai tam nepritarta. 2050 e, metai turėtų būti bent jau įtvirtinti COP tekste. Taigi, e, paskutinis klausimas, kuris kuris bus sprendžiamas nuo ketvirtadienio iki šeštadienio 100 milijardų iki 2020 metų. Na, aš nežinau, tai finansų ministro negalėtų įsipareigoti teikti tokių sumų, nes jie galbūt nebus vyriausybėje. Bet pats principas, pati koncepcija, tai kad privatus ir viešieji investuotojai teikia šias lėšas, tai jisai turėtų būti išlaikytas ir po 2020 metų. Ačiū. Dabar septintai. Ačiū, e, panė pirmininkė, ačiū, panė Figeris, kad atvykote pas mus. Aš su malonumu e, e, išklausiau visos informacijos, taip pat sužinojau, kad jūs nuveikėte labai svarbu darbą Limoje. Ir, ir neman, ne, nemanau, kad jūs jau atsipalaidavote. Ačiū, kad atvykote pas mus ir e, paaiškinote, kokie bus artimiausi žingsniai. Aš e, puikiai suprantu tą atitikties reikalą, e, kad mes turime skatinti nuolat šitą susitarimą įgyvendinimą, o ne, o ne versti, o neturime versti įgyvendinti šitą susitarimą. Uh, Daugybė e, valstybių turi, turi skurdusios įvairias struktūras e, e, ir atitinkamos nevyriausybinės organizacijos ir kitos institucijos gali skatinti vyriausybės vėl to laikytis įsipareigojimo. Ar mes galima atlikti su dabartiniais, su dabartiniais instrumentais, tai ar didėja švelnimo priemonėmis, pristaikymo prie klimato kaitos pokyčių fondais. Ar e, šios, šios priemonės e, padėtų ir nevyriausybinės organizacijoms ir, kitos, ir visuomenėms iniciatyvoms padėti vyriausybėms nepamiršti savo įsipareigojimo? Toliau, e, panašiai, Herstija, pavonsiu. Ačiū, panė pirmininkė. Čia aš sėdžiu. Esu, esu Kedvigė, ponė Figeris. Aš, aš e, turėčiau kiekvienus klausimus e, dėl jūsų pranešimo. Jūs, aš pasižymėjau, kad finansinė parama yra svarbi visiems šios valstybėms. Aš manau, kad e, Europos Sąjunga galėtų nuveikti daug daugiau. Pavyzdžiui, mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje, įtraukdama šias koncepcijas, galbūt daug nusekliau ir daug teisingiau ir solidariau galėtume veikti nuosekliau pirmiausia todėl, kad, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, investicijos į atsinaujinčius energijos šaltinius neauga, o mažėja. Aš taip pat norėčiau sužinoti, e, kokia e, situacija dabar yra pasaulyje, kokį jūs realiai tikitės iš valstybių. Ir kitas dalykas, nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė jų indėlis taip pat yra svarbus. Jūs tai pabrėžiate, bet aš norėčiau sužinoti, ar jūs patenkinta tų, tų e, organizacijų veikla, ar jos galėtų prisimti svarbesnį vaidmenį, tai ryštingesnį ir visuose lygmenyse, visuose proceso etapuose. Ruošiantis sustarimą, galbūt jis galėtų veikti ryštingiau. Ačiū. Pirmininkė, labai gerai, kad atvykote pas mus. Aš nežinau, ar kažkas nors minėjo miškininkystę tiek šiaurėje, tiek pietuose. Būtent tai, tai, tai yra pagrindinė kovos priemonė su e, anglės dvideginiu. 10 e, procentų išmetamų CO2 emisijų Europoje yra e, absorbuojama miškų. Aš manau, kad miškininkystės strategija Europos parlamente yra vienas iš prioritetų ir mes norime padidinti miškų skaičių, bet tai nėra privalomas tikslas. Tai būtent, kad ir statybose taip pat naudoti daugiau medienos, kad, kad būtų užtikrinęs tam tikras priemonių kompleksas. Taip pat labai svarbu saugoti miškus ir neiškirsti per daug Ir, ir pavyzdžiui, Norvegijos vyriausybė sumokėjo Perų vyriausybė, kad, kad Perų nebūtų kertami medžiai. Galbūt Vokietija galėtų padėti Bolivijai, siekdama išaugoti miškus, Junginė karalystė, su Urugvajumi galėtume bendradarbiauti. Aš manau, kad, aš manau, kad tai galėtų būti papildomos priemonės, papildančios dabartinės finansinės priemonės. Tai yra svarbu vilkų miškininkystė paminėti. Ačiū. Paskutinė kolegė yra ponia Kanbach. Iš tikrųjų, iš esmės aš nekalbėsiu, kad jūs bent turėtumėt bent 11 minučių, kad sakytumėte visus tos klausimus. Thank you very much and now. Uh, labai ačiū. Dabar labai svarbi diskusijų dalis, ponė Figeras. Lauksime jūsų atsakymų visus šios įdomius klausimus. Nelabai žinau, kaip suspėti per 11 minučių. Ar visuomet jūsų sesijos e, tokios intensyvios? Kągi, e, puikiai disciplina. Nuo ko reikėtų pradėti? Pradėsiu nuo klausimų susijusių su finansais. Dabar vyksta visuotinis inovatyvių priemonių ieškojimas. Jų tikslų, tikslas turėtų būti panaikinti investicijų riziką. Kitaip tariant, svarbu paieškoti, kaip reikėtų panaudoti viešasias lėšas, kad būtų pritrauk, pritrauktas privataus sektoriaus investicijos dirba ir valstybės, ir e, vystimosi bankai, ieškodami tokių sprendimų. Daugia šaliai vystimosi bankai e, turi 500 milijardų eurų ir jie galvoja, kaip tą ta kapitalą investuoti tam, kad praplėstų savo portfelį ir kad e, galėtų pagelbėti toms šalims, kurioms yra įdomus klimato kaitos švelninimas. Kol kas e, to nebuvo daroma. Aišku, yra ir obligacijos, ir kitos finansinės priemonės, bet iš esmės dabar yra ieškoma kaip galima būtų panaudoti tą finansavimą ir čia miškininkystė yra aktuali, daug yra apie tai diskutuojama. Jau yra sudarytas susitarimas tarp Norvegijos ir Peru, bet ne vien tik tarp šių šalių. Čia viskas bus pagrista veikla bus mokama už rezultatus, taigi finansavimas bus grįstas rezultatais. Manau, kad tai yra puikiai idėja, ypač miškininkystės sektorėje, nes tai labai sudėtinga sritis, bet jie tikrai yra labai svarbi tiek šiauriai, tiek pietums. Aš manau, kad tai yra viena iš tų sričių, kur e, buvo daroma didžiausia pažanga siekiant suprasti, kaip bus imamasi veiksmų ir kaip bus teikiamas finansavimas. Tai yra gerų žinių šioje srityje. E, Netiek daug gerų žinių yra dėl finansavimo po 2020 metų. O todėl visi jūsų veiksmai ES yra labai svarbus. Kila klausimas, kaip pasiekti to nusistatyto 100 milijardų tikslo. Kol kas nėra gaunamas pakankamas dėmesys. Taigi labai svarbi yra parama šioje srityje. Juk mes e, negalime po 2020 metų visko pamesti. Pastangos turi būti tęsiamos toliau. Tai čia jūs tikrai galėtumėte prisidėti ieškant tų finansų. ENDC ir toliau bus e, įgyvendinami šie įsipareigojimai. Juk tai atitinka nacionalinius interesus. Niekas, nei vienos šalies neverčia numatyti tokių įsipareigojimų, kurie nėra naudingi pačiai valstybei. Asmeniniai interesai yra pati svarbiausia varomoji gale ir todėl aš tikiu, kad NDC bus įgyvendinti, kadangi E, tai yra svarbu ir visuotinėme kontekste, ir taip pat e, tarnauja nacionaliniams interesams. NDC atsižvelgia į pasaulinę darbo atvarkę ir taip pat į nacionalinius interesus. E, tai yra taip pat naujas dalykas. Aš visiškai pritariu tam parlamento nariui, kuris sakė, kad negerai, kai vienas grupalis yra taikomas visiems. Todėl ir buvo numatytas lankstumas Paryžiaus susitarime, bet tai yra ir privalumas, ir trūkumas. Dėl to reikės labai griežto stebėjimo ir ataskaitų tam, kad mes galėtume pasižiūrėti, kurios šalis prisijungs prie Paryžiaus susitarimo. Toliau e, Kinija. Taip, 2030 e, turėtų būti emisijų e, pikas. Jeigu būtumėte neseniai manęs paklausė, aš būčiau pasakiusi, kad 2020 metais būtų buvęs pasiektas tas pikas, bet iš tiesų jau dabar yra sumažėjęs anglės naudojimas ir tai vėlgi tarnauja nacionaliniams interesams, nes buvo pastebėta, kad yra neigiamai veikiama visuomenės veikata, tad tikrai valio dėl nacionalinių interesų. Reikia suprasti, kad per ateinančius dešimtmečius reikės toliau imtis veiksmų ir e, Paryžiaus susitarime nebus techninių nuostatų, ten taip pat nebus nuorodų į mėsą. Aš kaip vegetarė labai dėl to liūdžiu, tad mes turėtume sujungti savo pastangas ir pradėti veiksmus iš apačios į viršų. Dar trys klausimai dėl to keičiamo tikslo. Būtent todėl yra svarbus galutinis tikslas. Tam, kad mes galėtume numatyti tuos įsipareigojimų e, pakeitimus, mums reikia žinoti galutinį tikslą. Jau esame padarę politinę pažangą ir norėčiau pabrėžti, kad nepaprastai svarbu susitarti dėl galutinio tikslo antrojoje amžiaus pusėje. Mums reikia klimato neutralumo ir tai turi būti įtvirtinta Paryžiaus susitarime, kad visi sustartume, kaip to pasiekti. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės lyčių politika, sklandus perėjimas darbo jėgos ir visi kiti panašus aspektai bus tarsi švituriai. Nebus konkrečių dalykų, bet bus remiamas šiais principais, įskaitant ir žmogaus teisės kaipgi mes viską deriname su tvarus vystimosi tikslais, e, tai mes labai džiaugiamės dėl tų aspektų, kurie susiję su miškininkystė, su kitais aspektais ir manome, kad abu šie tikslai tikrai vienas, vieni kitus sustiprins ir padės siekti tikslų. Bendras finansavimas Manau, visi žinote, kad vis daugiau komercinių bankų, e, daugia šalio vystimosi bankų ir e, kitų e, nebefinansuoja anglės išskyrus tam tikrais atvejais. Matėme tokią tendenciją per pastaruosius 12-18 mėnesių. Tai labai gerai, kadangi dvi trečiosios iškastinio kūro turi likti po žemę. Toliau, man atrodo neteisinga sakyti, kad dideli teršėjai nedaro pažangos. ES turi pirmauti, bet dabar jau turime 62 šalis, kurios numatė savo EMDC. E, jau yra tie įsipareigojimai prieinami viešai ir netgi dideli teršėjai čia yra prisėmė įsipareigojimus, tad jie taip pat prisideda. Aš pritariu e, švedų pastabai dėl šios galimybės. Mes e, labai ilgai kalbėjome apie pasiekmes, apie klimato kaitos neigiamą poveikį, buvo gazinama, bet e, tikrai daugiau reikėtų kalbėti apie galimybės ir reikėtų nepamiršti kovos su energetiniu skurdu. Kolegos, žinau, kad balsavimas jau artėja, vis daugiau narių ateina jie nori balsuoti, bet paprašysiu laikytis tylos, nes yra atsakinėjama į labai įdomius klausimus ir daugeliu iš mūsų tikrai labai svarbu juos išklausyti. Aš labai trumpai kalbėsiu. Tikslai 2050-iesiems. EPCC labai aiškiai nurodė kokie tikslai yra numatomi 2050-iesiams, čia yra atskiriamos išsivyščiusios ir besivyštančios šalis. Taip pat čia svarbus yra 2030-ieji metai. Be EPCC reikia pasižiūrėti ir ką UNEP nuveikia, judėdama link klimato neutralumo. Yra skaičiuojami CO2 ir kitos dujos. E, tai yra labai svarbu atsižvelgiant e, į tikslą 2070-aisiais jau turėti klimato neutralumą. E, dar porą dalykų. Atitiktis priklauso nuo stebėsenos ir tvirtinimo proceso. Čia kila labai daug diskusijų. Ir pagal tai vyriausybės žvelgia, analizuoja viena kitos atskaitomybę. Na ir baigsiu pasakydama, kad nevyriausybinio organizacijų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Dėja, kai kurios šalis nebuvo atviros tokiam judėjimui, bet tikrai matome pažangą per pastaruosius metus, todėl tikimės, kad Paryžėje jau galėsime pasidžiaugti rezultatais. Dėkoju. Thank you very much, Ms. Dėkoju poniai Fegeris. Viso komiteto vardu norėtume palinkėti Jums sėkmės dėrybose ateinančiais mėnesiais. Norėčiau pasveikinti Jūs e, už tai, kad sugebėjote atsakyti visus klausimus ir visą tai padaryti per tas 11 minučių. Tai tikrai įspūdinga. Dėkoju ir dar sėki sėkmės. O dabar padarysime dviejų minučių per traukėlę. Prieš balsavimą per tas dvi minučių, po dviejų minučių prasidės balsavimas. Dėkuoju. Okay, dear colleagues, we start the vote. Kolegos, pradėsime balsavimą. Pirmasis punktas. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį veikliosios medžiagos glifosfato patvirtinimo galiojimo pratesimas. Alde frakcija e, prašė balsuoti prieš balsa, pasisakyti prieš balsavimą. Norėčiau pasakyti, kad Aldės frakcija jaučiasi labai nepatogiai dėl situacijos glif, dėl glifosfatų. Komisija jau iš anksto žinojo, kad šis patvirtinimas baigs galioti šiais metais. Tačiau juk sprendimas dėl ateities naudojimo glifosfatų turėtų remtis dabartiniu įvertinimu, kuris nebuvo užbaigtas. Taigi mes jaučiamės priversti pa, skirti dar papildomus šešis mėnesius komisijai, bet iš tikrųjų nebesitaikstysime su dar didesniu vilkinimu. Dėkoju ponui Harandi, o dabar GUE frakcija taip pat prašė žodžio, ponė Konežina, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man paprašyti jūsų. Vardinio balsavimo dėl šios rezoliucijos. Aš manau, kad tikrai nepaaiškinama, kai daugelis kolegų nepasirašė šio dokumento, nes jie nedalyvavo posėdėje būtų tikrai sąžininga, kad jeigu mes, e, nagrėdami šią sudėtingą temą, galėtume pamatyti, kas iš tikrųjų remia mūsų požiūrį, kad visi galėtų išreikšti savo nuomonę, nesislėpti už kitų frakcijų nugarų. Need, uh, of, uh, so now... Taigi, Dabar balsuosime elektroniniu būdu, jeigu jūs pritarėte GUE frakcijos prašymui balsuoti vardiniu balsavimu. Tie, kas tam pritarėte, prašau balsuoti pakeliant ranką. Atsiprašau, vardiniu balsavimu elektroniniu. Taip visi prabalsavo. Baigiu balsavimą. daug, daugiau nei viena ketvirtoji pritarė pasiūlymui, taigi balsuosime vardinių balsavimų dėl glifosfatų. Dabar balsuojame dėl paties pasiūlymo elektroninių balsavimų. Prašome balsuoti. Everybody has voted. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. Atmesta. Dėkoju. Toliau. Kitas klausimas nekeliais judančių mechanizmų vidaus dėgymo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės ir tipo patvirtinimas. Pradedame balsuoti. Taip pat turiu pranešimą dėl 68 pakeitimo. Yra įsivėlusi šiokia tokia klaida balsavimo sąraše. Nurodyta, kad jeigu trečiasis kompromisas e, priimtas, yra komitete, tuomet nebus balsuojama dėl 68 pakeitimo, tačiau tai yra klaida, net jeigu tris, trečias kompromisas bus patvirtintas, vis tiek turime balsuoti ir dėl 68 pakeitimo. Taigi pradėkime balsavimą. Pirmasis straipsnis, 18 pakeitimas, pono Ek, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 pakeitimas, čia yra e, redakcinis pakeitimas, dėl nebalsuosime 82 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 84 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kas 65, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 86, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 88, už, prieš, susilaikė, atmesta. 89, atsiimtas yra pakeitimas. 90 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 92 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktasis pakeitimas kartu su 91 pakeitimu. Jie yra identiški kas už. Oi, atsiprašau, jie atkrinta. Trisdešimt. 29 pakeitimas ir 34 identiški pakeitimai. 90, 93 ir 94 pasitaiso pirmininkas ir pažada pasitaisyti. Taigi 93 ir 94 identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 95 už, Ne, buvo atmestas tas ankstesnysis. Taigi, kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Šeštasis ir imko devintasis pakeitimai kartu. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 96. Kas už? prieš susilaikę. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Dėl 96 pakeitimo baigiame balsuoti. Atmesta. 97 ir 98 pakeitimai kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 99 buvo atsiimtas, 102 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti dėl 102 pakeitimo. Baigiame. vertėjo pasitikrinti. Priimtas jisai pasirodo. Šimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl šimtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Devintasis ir šimtas dešimtasis identiški pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Šimtas vienuoliktas pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Imko penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Priimta. Šimtas penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime dar kartą elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Baigiame. Atmesta. Imko 16 pakeitimas. Kas už? Šimtas penkioliktasis pakeitimas buvo atmestas, todėl turime balsuoti dėl imko 16 pakeitimo, kas už prieš, susilaikė, priimta. Imko 17, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Imko 18, kas už, prieš susilaikė priimta. 116 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 117 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 118 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 118 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Dvyliktas pakeitimas, tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Tryliktasis pakeitimas. E, kelkite ranką, nes šiaip neaišku, kas už ką balsuoja. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 126 už, prieš, susilaikė, Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 127 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 100. Na, pasitikrinsime gerai. 127. elektroniniu būdu balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 128 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Na gerai, pasitikrinsime. 128 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Štai. Atmesta. Šimtas dvidešimt devintasis ir imko devynioliktas identiškas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 130 už prieš susilaikė priimta. Na, pasitikrinkime. 130 pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Taip, e, buvote teisus, atmesta. Šimtas trisdešimt pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 132 už prieš susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. 132 elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 133 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 134 nebalsuosime. 135 už, prieš, susilaikė, priimta. 136 nebalsuosime, imko 20. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl imko 20. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Balsuokime dėl 15 pakeitimo. 14 buvo patvirtintas, todėl turime balsuoti dėl 15. Taigi, dėl 15 pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. Imko 21 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 149 ir 52, 37, 38, 39, 140, 156 ir 157 dėl jų balsuojame visų kartų. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 ir rimko 23 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 24 už, prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinkime. 124 e, imko elektroniškai. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 161 kas už? Prieš susilaikė priimtas. 162. Kas už? Prie, prieš susilaikė atmestas. Imko 25. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad priimtas, bet pasitikrinsime. Imko 25. Elektroninė būdu balsuosime. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šimtas šešiasdešimt trečias. Kas už? elektroniniu būdu. 163. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 164 ir 165. Jie identiški. Kas už? Prieš. Visą laikę. Priimtas. A20 ir Imko 26 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikę priimtas. 21 ir Imko. Ne. Pakeitimas 21. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Dvidešimt e, antras, kas už? prieš susilaikę priimtas. 166 kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 166. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 167 kas už, prieš, susilaikę, pasitikinkime elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Svarbiausias momentas. Mūsų pirmininkas atėjo. Šimtas šešdešimt aštuntas. Kas už? Prieš? susilaikę, atmestas. Pasitikrinkime. 168 elektroninių būdų balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. EPP frakcijos vienu nariu per daug. Balsavimas baigtas. Atmestas. 24 pakeitimas. Ir imka 30. Kas už? Prieš. Išlaikė. Priimtas. 169. 25. Ir imko 31. Kas už? Prieš. Išlaikė. Priimti. Aštuntas pakeitimas. 103, 104, kas už, prieš, sulaikę, priimti. Jemko 32, kas už, prieš, sulaikę, atmestas. 171, kas už, prieš, sulaikę. Pasitikrinkime elektroninį būdą. 171. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. Imko 33. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 27, imko 24, kas už, prieš susilaikė priimtas. 172, kas už, prieš susilaikė atmestas. 27, 173 ir imko 35, kas identiški, kas už, prieš susilaikę priimti. 174, 175 kartu, kas už, prieš, susilaikę atmesti. 176, kas už, prieš, susilaikę atmestas. Imko 36, kas už, prieš, susilaikę atmestas atmestas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Imko 36. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. padėti. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Dvidešimt devintas, imko trisdešimt aštuntas, identiškai, kas už, prieš, susilaikę, priimti. 101. Kas už? Prieš. Sveikia. Priimtas. Imko 10. Kas už? Prieš. Sveikia. Atmestas. 192. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 195. Ne, pasitikinkime. 192 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 195 kas už. Prieš. Susilaikę. Manau, kad priimtas, bet pasitikinkime. 195 elektroninė būtų balsavime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 196. 197. 198 kartu. Kas už? Prieš. Slaikę atmesti. 199 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 200. 201, 202 kas už, prieš, susilaikę, atmesti. 202, 203, 204 ir Inko 39 identiški. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesti. Manau. Bet pasitikrinkime. Kol dar, kol ponia Gardinė dar nepradėjo protestuoti. Balsavimas baigtas atmesti. 206, 207, 208 ir imko 40 kartu, kas už, prieš, silaikę, atmesti. 209, kas už, prieš, silaikę 30, kas už. Taip, prašau kelti rankas prieš. Susilaikę. Pasitikinkime. 30 pakeitimas elektroninio balsavimo. Elektroninio būdu balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Na, nebuvo aišku iš jūsų pakeltų rankų. Kažkas pasikeitė nuo to laiko, kai pakėlėte rankas. A, 57 e, straipsnis, e, pakeitimas žodžiu. Ar yra kokio prieštaravimo? Ne. Tada balsuosime dėl balsavimo žodžiu, kas už. Prieš susilaikė priimtas pakeitimas žodžiu. 213, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 214, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 11 kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 14 kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę Pasitikrinkime. Atrodo, kad e, atmestas, bet 14 e, kompromisą pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dėkui, jau pasitikrinti. 15 kompromisas už. Prieš. Silaikę. ta pati dauguma kaip ir anksčiau, tai reiškia priimtas. Jeigu norite, pasitikrinsime 15 kompromisas. Elektroninė būtų balsuojame, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. Kompromisas 225. Ne, pakeitimas vis dėlto 225. Na, būtų malonu turėti 200 kompromisų, bet dėja tai yra a, pakeitimas. Ponios patikain. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsim elektroniniu būdu. 225 pakeitimas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 13 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 231 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 232, kas už, prieš, laikė, atmestas. 230, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikėsime elektroniniu būdu. 230, ponios Kardenbach, pakeitimas, elektroniniu būdu pasitikėsime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. O 233. Kas už? Prieš. Išlaikė. Atmestas. 16 kompromis. Kas už? Prieš. Išlaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 16 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Kadangi atmestas kompromisas, Tai balsuosime dėl atskirų pakeitimo 234 e, ir imko 4, kas už prieš sulaikę atmestas. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesti. Šį kartą gerai mačiau. 236. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikinsime. 41 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas atmestas. 235 kas už, prieš, išlaikė, atmestas. 17 kompromisas kas už. Prieš. Išlaikė. Atmestas. Geriau pasitikrinkime. 17 kompromisas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Aš buvau teisus. tikrų pakeitimų balsuosime. 240 ir 44, kas, kas už prieš susilaikę atmesti. 42, kas už prieš susilaikę atmestas. 239, kas už prieš susilaikę atmestas. 238, kas už prieš susilaikę atmestas. 18 kompromisas kas už prieš susilaikę atmestas. Dabar 237 pakeitimas kas už. Ne, visa grupė. 237, 241, 236 už prieš susilaikę atmesti. 242 kas už prieš susilaikę atmestas. 243 kas už prieš susilaikę atmestas. 244 kas už prieš susilaikę atmestas. 244 pasitikėsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 245 kas už. Prieš. Silaikę. Atmestas. 248 kas už prieš susilaikė atmestas 247 kas už prieš susilaikė pasitikrinsime 247 balsavimas baigtas 246 kas už prieš išlaikę atmestas. 249 kas už 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, ne, 256 paskutinis viso bloko, kas už, prieš, susilaikė atmesti. 257 kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime elektroninį būdą. 257. Balsavimas baigtas.

prieš laikė atmestas. 261 kas už prieš laikė atmestas. 262 kas už prieš laikė atmestas. 263 kas už prieš laikė atmestas. 264 už prieš susilaikę atmestas. 265 kas už prieš susilaikę atmestas. 43 ir 268 kartų kas už prieš susilaikę atmestę. 269 kas už prieš susilaikę atmestas. 200

susilaikė atmestas. Koncentuojamosios dalis. Pirma. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesti. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Priimtas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę. Priimtas. Imko 2, kas už, prieš, susilaikę. Priimtas. 211 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 53 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 54. At, tai, tai trys dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikę. Pasitikinsime. Antroji dalis elektroniniu būdu balsuosime. 54 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 55 kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinsime elektroninį būdą. 55. Balsavimas baigtas. Atmestas. 56 ir imko 3 kartu. Ne, tik tai 56. A, kas už? Prašau kelti rankas. Prieš. Išlaikę. Neaišku, pasitikrinsime elektroninį būdu. 56 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Imko 3. Kas už? Prieš. Susilaikę priimtas. 57 e, pakeitimas kas už, prieš, išsilaikę. Pasitikrinkime. 57 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Nu, rezultatas e, labai panašus, sunku nuspręsti. E, antras kompromisas, kas už, prieš susilaikę, priimtas. 59 e, pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, priimtas. 60 kas už, prieš susilaikę Pasitikrinsime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečias kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 61. Atkrenta. 62. Kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 63 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šešdešimt aštuntas. Mes turime balsuoti dėl jo. Kas už? Prieš? Slaikę. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 68 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 70. Kas už? Prieš. Sulaikiam. Turime pasitikrinti ir šį pakeitimą. Balsavimas baigtas. Atmestas. 71 kas už. Prieš. Susilaikę. Manau, kad atmestas. 72. Kas už? Prieš. Susilaikę priimtas. 74 kas už prieš sulaikę atmestas. Imko 4 kas už prieš sulaikę priimtas. Pirmas ir 76 kas už prieš susilaikė priimtas. 77, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 78, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Imko šešiekas už, prieš, susilaikė priimtas. Antras, kas už, prieš susilaikę priimtas. Dėl viso pasiūlymo, dėl pakeisto pasiūlymo galutinis balsavimas, elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dabar balsuosime dėl dėl teisėkuros rezoliucijos projektų elektroninio būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir galiausiai sprendimas dėl tarp institucinių dėrybų elektroninio būdu balsavime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. Sveikinu pranešėją. Dabar jau perdodu pirmininkavimą pirmininkiai poniai Lavija. Dėkoju iš jūsų bendradarbiavimą. Now we can uh, start to vote. Dabar galime balsuoti dėl belet pranešimų, tai yra Europos energetinės sąjungos kūrimas. Kas pasisako už pirmą kompromisą? Kas prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. Dabar pirmasis. Grėsė pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas kompromisas. Susilaiko priimta. Penkioliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Septynioliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuonioliktas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devynioliktas už prieš susilaiko, atmesta. 20. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko, priimta. 22. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuonisdešimtas geprandi pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 už, prieš, susilaiko, priimta. 83 už, prieš, susilaiko priimta. 84 už, prieš, susilaiko priimta. 86 už, prieš, pasitikrinkime. Visi jau balsavo, balsavimas baigtas. Priimta. 91 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 9 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 107 balas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 108 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas devintas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 127. Gutland and Spock. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 137. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 141 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 144. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 146. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 148. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 147. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 145. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 149. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 150. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 151. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 152. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 153. Kas už? Prieš susilaiko, pastikrinkime. Ar visi balsavo? Atrodo, dar ne. Balsavimas baigtas. Primta. 154. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 155. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 156. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 157. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 158. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 159. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 170. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 171. Kas už? Prieš susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 172. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 173. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 174. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Priimta. 175 už, prieš, susilaiko, atmesta. 177 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 178. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 180. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šimtas devyniasdešimt pirmas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas devyniasdešimt trečias kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta vienu balsu persvara. 197 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 198 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Dėkoju, kitas posėdis vyks rugsėjo 22 dieną.